prieimimo procedūrą ir suraskime tikrą, sąžiningą ir veiksmingą būdą priminėti teisės aktus ES. Dėkoju. Dėkoju, pane Tavarės. Jokio pasiūlymo nebuvo pateikta dėl panaikinimo, todėl pagal 74 mūsų darbo tvarkos taisyklių straipsnį siūlau patvirtinti. Ir e, po pietų e, šis dokumentas bus pasirašytas. Dabar Moreira